Allora, iniziamo subito. Taigi, pradėkime balsavimą. Nes šiek tiek vėluojame. Ah. Donc ça c'est les roll call votes. Eh. Allora prendete immediatamente posto, iniziamo subito il voto. Prašau susėsti, kad galėtume pradėti balsavimą. Norėčiau priminti kolegoms, kad atsižvelgianti naujasias taisyklės, kurios įsigaliojo, galutinis balsavimas – Dėl kiekvieno dokumento visada bus vardinis balsavimas. Tai yra anksčiau galutinis balsavimas būdavo elektroninis balsavimas. Ir oficialiai buvo skelbiamas tik rezultatas. O dabar bus skelbiama informacija apie tai, kas kaip balsavo. Tai bus skelbiama posėdžio protokoluose. Pone Rubik. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad biudžeto kontrolės komitete dabar vyksta balsavimai dėl jungtinių įmonių ir aš esu ir ten atsakingas, todėl čia negaliu dalyvauti. Tai galbūt ateityje galima būtų kažkaip atsižvelgti į tai, kad kartais posėdžiai ir balsavimai vyksta tuo pat metu ir kad būtų e, darbo tvarkės kažkaip sudegi, suderinamos. Pirmininkė, galbūt galėtume pagreitinti balsavimą. Atsiprašau, galbūt pirmininkė galėtumėte kalbėti garsiau. Na, pirmininkė sako, galbūt paprastai garsiai, galbūt su mikrofonu kažkas negerai. Taigi pradėkime balsavimą. Pasitikrinkime, ar sistema veikia. Pradedame balsuoti. 54 balsavimo balsavo, o 57 nios kortelės buvo įdėtos. Bene. Ar viskas gerai? Pradėsime nuo Kasilo pranešimo. 154 ir 155 pakeitimai. Kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė, priimta. 49. Prieš už susilaikė, priimta. 51. Už prieš susilaikė, priimta. 3.12. Už prieš susilaikė, priimta. 25. Už prieš susilaikė, priimta. 26 už prieš susilaikė priimta. 54 ir 114 už prieš susilaikė priimta. 54D ir 14D kartu, kas už prieš susilaikė priimta. 15D, kas už prieš 15D susilaikė prieš atmestą. Imko 27 priimta. 56 dekas už prieš susilaikė priimta. 321 už prieš susilaikė atmestą. 5 57, 58 ir 59 kartų, kas už prieš susilaikę priimta. 29 inko už prieš susilaikė priimta. Kartu 68D101D163 563 32D, kas už prieš susilaikė priimta. 17, atsiprašau, taip. Turime žodinį pakeitimą pirmai už, prieš susilaikę priimta. Kompromisas pirmas, kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar 12 puslapis. Kompromisas 5. 12 puslapis, 5 kompromisas. Ar visi suradote? Už, prieš, susilaikė, priimta. 13 puslapis. 5.30 OD. 30 puslapis. 5.30 OD. Kas už prieš susilaikė atmesta. Septintasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. 36 puslapis. Pakeitimas 5, 6, 8 ir 36. Pakeitimas 5, 6, 8 ir 36. Ketvirtas B kompromisinis pakeitimas. Dabar prieš 4b, prieš 4b, ketvirtas skirsnis. Puslapio viršuje yra 568 pakeitimas ir 36 pakeitimas kartu. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas, ketvirtas B kompromisas. Atsiprašau, pirmininkė, atsiprašau, už prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Gal 568 ir 36 pakeitimai kartu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 33 už, 52 prieš priimta. Ketvirtas B kompromisas už, prieš susilaikė Pasitikrinkime dėl ketvirto B kompromiso. 4B. Socialistų per daug. Baigiame balsuoti. 24 už 32 prieš atmestą. 4A kompromisas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime. Dėl ketvirtojo A pakeitimo. Vis dar socialistų vienu balsu per daug. Baigiame balsuoti. 33 už, 23 prieš priimta. 65 puslapis. Šimtas devintas D ir 747 D pakeitimai. Už prieš susilaikę priimta. 110 D už prieš susilaikę priimta. 749 už, prieš, susilaikė, atmesta. 117D. Pirminkė, 744 pakeitimas, kuris Atrodo, kad jisai atkrito šitas pakeitimas. 744 atkrito. Mes dėl jo nebebalsuosime. Septyni keturi devyni, dėl jo balsavome, jis buvo atmestas. Vienas vienas septyni D, kas už prieš susilaikė priimta. Kartu dabar balsuosime dėl septyni keturi 4 754D, 775D ir 756D. Už prieš susilaikę priimta. Kartu balsuojame dėl 122D, 123D, 124D. Kas už prieš susilaikę priimta. Kartu balsuojame dėl 757D, 758D ir 759D. Kas už prieš susilaikę priimta susilaikė, atmesta, bet pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. 25 už, 32 prieš atmestą. 1, 2, 5 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas 2. Už, prieš susilaikė priimta. Dabar pereiname prie 75 puslapio, šeštas kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. 80 puslapis. 1.50 pakeitimas už. Aštuonisdešimtas puslapis, šimtas penkisdešimtasis pakeitimas, septyni trys devini. Ne, jis atkrito. Taigi 150 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Kartu balsuosime dėl pakeitimų 151D ir 80D už prieš susilaikę priimta. Pakeitimas 2. Kas už prieš susilaikę priimta. 157 už prieš susilaikę priimta. 158 už prieš susilaikė priimta. 40 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 164 už prieš susilaikė priimta. 165 už prieš susilaikė priimta. 166 už prieš susilaikė priimta. Kartu balsuosime dėl redžiai 11 ir redžiai 4 už prieš susilaikė priimta. Regi 2 už prieš susilaikė priimta. Regi 3 už prieš susilaikė priimta. Penktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 167 už prieš susilaikė priimta. 168 už prieš susilaikė priimta. Inko 1 už prieš susilaikę priimta. Šeštas už, prieš susilaikę priimta. Pakeitimas 170 už, prieš susilaikę priimta. 171 už, prieš susilaikę priimta. Septintasis už, prieš susilaikę priimta. Pakeitimas 30D už, prieš susilaikę priimta. Kartu balsuosime dėl pakeitimų 264, 12 ir e, už prieš susilaikė priimta. Libė 7 už prieš susilaikė priimta. Libė 8 už prieš susilaikė priimta. 39 už prieš susilaikė priimta. 47 už prieš susilaikė priimta. Galtinis balsavimas dėl pakeitimų. Balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 29 už, 10 prieš, 17 susilaikė. Priimta. Dabar balsuosime dėl Dėl teisėkuros balsavimų pradedame balsuoti. EPP yra per daug balsų. Baigiame balsuoti. 30 už 12 prieš 14 susilaikė priimta. Tarp institucinis balsavimas dėl, dėl dėrybų. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Tačiau kilo problema. Balsuoti teks dar sykį. Balsuojame dar sykį. Pradedame balsuoti, kas už, prieš, susilaikė. EPP per daug balsų. 30 už 26 prieš vieną susilaikę. Atmesta. Nes mums reikia 31 balso. Baigiame šį bloką. Toliau einame prie Pereiname prie Ulfskog pranešimo. Allora, eh, il rapporto... Ulfskog pranešimas. Pradame balsuoti.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 Balsuoti baigėme. 46 už, 5 prieš pritarta. Toliau balsuojame dėl Hercog pranešimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 52 už. Vienbalsiai pritarta. Toliau balsuojame dėl Ransdorfo pranešimo. Balsuoti baigiame. Aš e, noriu padėkoti kolegoms, kurie e, padėjo man parengti šį pranešimą. Esu visiems dėkingas už komentarus ir taip pat už jūsų indėlį. Ačiū. Sveikiname pranešėją. Jūsų pranešimui pritarta vienbalsiai, 52 balsavus už. Toliau Cevela pranešimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 56 už. Taip pat vienbalsiai. Ford pranešimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 51 už. Vienbalsiai pritarta. Turime pranešimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. 55 už, vienas prieš, pritarta. Madurel. Pranešimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. 51 už, 3 prieš pritarta. Vanis Teuroj pranešimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 51 už, 5 prieš. Sušau, 5 susilaikėme, nes prieš pritarta. Rubik pranešimas. Balsuojame. 55 balsavo už vienbalsį. Sveikiname pranešėją. LR pranešimas balsuojame. Balsuoti baigiame. 58 už. 48 už, vienas susilaikęs, trys prieš. Pritarta, sveikiname. Panajotavo pranešimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 47 už, 5 susilaikė pritarta. Tomsen pranešimas balsuojame. Balsuoti baigiame. 57 už, vienbalsiai pritarta. Sveikiname Britą. Dabar pris, prasidės ilgesnis balsavimas dėl Andrės Barėje pranešimo. Penkiasdešimt šeštas, penkiasdešimt septintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Penkiasdešimt aštuntas. Už? prieš susilaikė atmestas. 59 už, prieš susilaikė pritarta. 60 už, prieš susilaikė atmestas. 62 už, prieš susilaikė pritarta. 63 už, prieš susilaikė pritarta. 64 už, prieš susilaikė atmestas. 65 už, prieš susilaikė pritarta. 66 už, prieš susilaikė pritarta. 67 už, prieš susilaikė atmestas. 68 už, prieš susilaikė atmestas. 69 už, prieš susilaikė atmestas. 70 už, prieš susilaikė atmestas. 71 už, prieš susilaikė pritarta. 72 už, prieš susilaikė pritarta. 75, 74, 76 draugė dėl visų, kas už, prieš susilaikė pritarta. 77 už, prieš susilaikė pritarta. 78 už, prieš susilaikė pritarta. Kartu dėl 11 ir 80 už, prieš susilaikė, pritarta. 79 už, prieš, susilaikė, pritarta. 81 už, prieš, susilaikė. Balsuojama dėl 81 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 82 už, prieš, susilaikė, pritarta kartu dėl 83 ir 84 už prieš susilaikė pritarta, 85 už prieš susilaikė pritarta. Kartu balsuojame dėl 86, 87, 88 už prieš susilaikė pritarta. Dėl draugė dėl 89 ir 90 už prieš susilaikė pritarta draugė dėl 14, 92, 91, už, prieš, susilaikė, pritarta. 93, už, prieš, susilaikė, pritarta. 94, už, prieš, susilaikė, pritarta. 95, už, prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikrinkime, kaip balsavome dėl 95. -ojo. OD pakeitimą. Balsuoti baigiame. 34 už, 21 prieš pritarta, 96 už, prieš susilaikė pritarta, 97 už, prieš susilaikė pritarta, 98 už, prieš susilaikė pritarta, 99 už, prieš susilaikė pritarta. Šimtasis. Už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtas trečias. Už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtas ketvirtas. Už, prieš, susilaikė atmestas. Šimtas penktas. Už, prieš, susilaikė atmestas. Sekretariatas mane informuoja, kad turime balsuoti ir dėl 101, dėl jo prieš tai nebalsavome. Turime grįžti sąraše iki 101 Lamberts. Kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo atmestas, bet patikrinkime. Šimtas pirmas. Balsuoti baigiame. 19 už, 31 prieš atmestas. 106. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 107 už, prieš susilaikė pritarta. 108 <clears throat> už, prieš susilaikė pritarta. 109 už, prieš susilaikė pritarta. 110 už, prieš susilaikė pritarta. Toliau kartu balsuojame dėl 111-112. Už, prieš, susilaikė. Pritarta. 117. 17. Ne, toliau balsuojame kartu dėl 113 ir 114. Už, prieš, susilaikė atmestas. 115 už, prieš, susilaikė pritarta. 116 ir 117 draugė už, prieš susilaikė pritarta. 118 ir 119 už, prieš susilaikė pritarta. 120 už, prieš susilaikė atmestas. 121 už, prieš susilaikė atmestas. 122 už, prieš susilaikė pritarta. 123 už, prieš susilaikė pritarta, 124 už prieš susilaikė atmestas, 130 už prieš susilaikė atmestas, 126 ir 127 draugė už prieš susilaikė pritarta, 128 už prieš susilaikė pritarta, 125 už prieš susilaikė pritarta, 129 už prieš susilaikė pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl 129. Balsuoti baigiame. 28 už, 29 prieš atmestas. 129 atmestas. 121 už, prieš susilaikė atmestas. 132 už, prieš, susilaikė atmestas. 133 už, prieš, susilaikė pritarta. 134 už, prieš, susilaikė pritarta. 135 už, prieš, susilaikė pritarta. 136 už, prieš, susilaikė atmestas. 137 ir 138 už prieš susilaikė pritarta. 139 už prieš susilaikė pritarta. 20 už prieš susilaikė pritarta. 140 už prieš susilaikė pritarta. 141 už prieš susilaikė pritarta. 142 ir 143 už prieš susilaikė pritarta. 144 už, prieš susilaikė atmestas. 145 už, prieš susilaikė pritarta. 146 už, prieš susilaikė pritarta. 147 už, prieš susilaikė pritarta. 21 už, prieš. Ne, reikia pasitikrinti. Kažką praleidau. 21. Balsuoti baigiame. 20 už 29 prieš atmestas. 149 už prieš susilaikė atmestas. 150 už prieš susilaikė pritarta. 151-152 e, už prieš susilaikė pritarta. 153 už prieš susilaikė pritarta. 155. 54 už prieš susilaikė pritarta. 155 už prieš susilaikė pritarta. 156 už prieš susilaikė pritarta. 157, 158 draugė už prieš susilaikė atmesta. 22 už prieš susilaikė atmesta. 23 už prieš susilaikė atmesta Pritarta. 26. Kitame puslapyje jis jau. Konstituojamosios dalies punktui. 26. Andrės Barė. Už, prieš susilaikė. Pritarta. 27. Už, prieš susilaikė. Pritarta. 28. Už, prieš susilaikė. Pritarta. 30. Už, prieš susilaikė pritarta. 32 už. Reikia patikrinti, kaip balsavome dėl 30. Balsuoti baigiame. 27 už, 29 prieš atmestas. 32. Kas už? Taip pat turime balsuoti dėl 31, nes 30 buvo atmestas. Atsiprašau, sako pirmininkė. Dabar balsuojame dėl 31, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 32 už, prieš, susilaikė, atmestas. 33 už, prieš, susilaikė atmestas. 33 už prieš, už 24 už prieš susilaikė pritarta, 35 už prieš susilaikė pritarta, draugė dėl 36, 37 už prieš susilaikė pritarta, antrasis pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, antras pakeitimas. Balsuojame. atmestas. 20 už 35 prieš atmestas. 38 už prieš susilaikė atmestas. Draugė dėl 39 ir 53 už prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas. Už prieš susilaikė atmestas. 40 už prieš susilaikė pritarta. 41 už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 42 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 43 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Draugė balsuojame dėl 44 ir 54. Už, prieš susilaikė pritarta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Draugė dėl 45 ir 46 už, prieš, susilaikė, pritarta. 47 už, prieš, susilaikė, pritarta. Draugė dėl 48 ir 40, 52 už, prieš, susilaikė, pritarta. Draugė dėl 6 49 ir 50 už prieš susilaikę pritarta. 55 pakeitimas už, prieš susilaikė. Pritarta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. 55 už. Vienbalsiai pritarta sveikiname pranešėją. Galutinis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 54 už. Sveikiname pranešėją ir pereiname. Prašau. Aufhalten. Ich möchte nur mich nochmal bei allen Kollegen bedanken, die sich. Nenoriu vilkinti mūsų posėdžio, bet noriu padėkoti visiems kolegams, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Norėčiau paaiškinti vieną dalyką, kuris turėtų būti savaime suprantamas. Šis pranešimas svarbus Europos transportui, nes parlamentas darė viską, kad jis būtų priimtas. Mes akcentavome šio pranešimo svarbą ir manau, kad tai vienas mūsų svarbesnių pasiekimų. Sveikinu pranešėją. Sveikinu visus, kurie dirbo, kad pasiektume šį rezultatą. Ir periname prie paskutinio balsavimo, tai yra pranešimas, kurį parengė Jordan. Blokų baltuosuojame nuo 32 iki 39 e, pakeitimų, kas už, prieš. Pasitikrinkime. Taigi pradam balsuoti dėl pirmo balsavimo blokų. Balsavimas baigtas. 21 už, 34 prieš, atmesta. 40 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 41 už, prieš, susilaikė, priimta. Kartu balsuojame už 37 ir 38, už, prieš, susilaikė atmesta. 86 už, prieš, susilaikė atmesta. 87 už, prieš, susilaikė atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Dėl septinto pakeitimo balsuojame. Balsavimas baigtas. 29 už, 24 prieš. Priimta. 88 už, prieš. Susilaikė. Priimta. 89 už, prieš. Susilaikė. Atmesta. Aš devintas pakeitimas už prieš susilaikę. Priimta Dešimtas už prieš susilaikė priimta. 91 už prieš susilaikė atmesta. 11 už prieš susilaikė priimta. 92 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 92 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 29 už, 25 prieš, priimta. 93 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pirmas už, prieš, susilaikė, priimta. 96 dviem dalimis. Pirmoji dalis 96 už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime dėl antros dalies 96 pakeitimo. Balsavimas baigtas, atmesta. 98 už, prieš, susilaikė, priimta. 99 ir 100 už, prieš, susilaikė, priimta. 101 už prieš susilaikė priimta. 102 už prieš susilaikė priimta. 12 už prieš susilaikė priimta. 103 už prieš susilaikė priimta. 104 už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime dėl 104. Balsavimas baigtas. 25 už, 28 prieš, atmesta. 14 pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta. 14 už prieš susilaikė. Priimta. 107 už prieš susilaikė. Priimta. 108 už prieš susilaikė. Atmesta. 109 už prieš susilaikė priimta. 110 už prieš susilaikė priimta. 112 už prieš susilaikė atmesta. 113 už prieš susilaikė priimta. 114 už prieš susilaikė atmesta. 115 už prieš susilaikė priimta. 116 už prieš susilaikė priimta. 117 už prieš susilaikė atmesta. 118 už prieš susilaikė atmesta. Kartu 119, 120 ir 121 už susilaikė už prieš susilaikė atmesta. 122 už prieš susilaikė priimta. 1, 2, 3 už prieš susilaikę priimta, 1, 2, 4 už prieš susilaikę priimta, 1, 2, 5 už prieš susilaikę atmesta. Antras kompromisinis už prieš susilaikę priimta, kompromisinis trečias už prieš susilaikę priimta, kompromisinis ketvirtas už prieš susilaikę priimta, kompromisinis penktas už prieš susilaikė priimta. Vienas penki trys už prieš susilaikė atmestas. Vienas penki aštuoni už prieš susilaikė atmesta. Šeštas kompromisinis už prieš susilaikė priimta. 161 už prieš susilaikė atmestas. 162 už prieš susilaikę priimta, 164 už prieš susilaikę atmesta, kompromisinės 7b už prieš susilaikę atmesta. Pasitikrinkime dėl 7b kompromisinio pakeitimo. Balsavimas baigtas. 15 už 38 prieš atmesta. Kompromisinis 7a už prieš susilaikė priimta. Pereiname prie 12 puslapio. Septyni A pakeitimas. Gerai, balsuosime dėl jo. Bet jau balsavome, ko jūs norite, norite pasitikrinti. Gerai, pasitikrinkime. Dėl 7A pakeitimo. Balsavimas baigtas. 34 už, 13 prieš, vienas susilaikęs, priimta. Periname prie pakeitimo 206, tai yra 12 puslapyje. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 181 už, prieš, susilaikė, atmesta. 188 už, prieš, susilaikė, atmesta. 200 už, prieš, susilaikė, atmesta. 205 už, prieš, susilaikė, atmesta. 210 už, prieš, susilaikė, atmesta. 211 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 pakeitimas pranešėjo už prieš susilaikę primtą. 212 už prieš susilaikę atmestą. 213 už prieš susilaikę atmestą. 214 už prieš susilaikę atmestą. 215 už prieš susilaikę Atmesta. 42 už prieš susilaikė atmesta. 43 už prieš susilaikė atmesta. 40 Atsiprašau, pasitikrinkime dėl 43 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 19 už, 34 prieš. Atmesta. 44 už prieš susilaikę. Priimta. Pasitikrinkime dėl 44 pakeitimo. Vasavimas baigtas. 10 už, 40 prieš, vienas susilaikęs, atmesta. 45 dviem dalimis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Pirmas pakeitimas. Ar norite pasitikrinti dėl 45 pakeitimo antros dalies? Antra dalis. Balsavimas baigtas. 23 už, 30 prieš, vienas susilaikęs, atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 46 už, prieš, susilaikė, priimta. 47 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 už, prieš, susilaikė, priimta. 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 už, prieš, susilaikė, atmesta. 56 kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 57 už, prieš, susilaikė, priimta. 58 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas už prieš susilaikė priimta. 59 už prieš susilaikė priimta. 60 už prieš susilaikė atmesta. 61 už prieš susilaikė priimta. 62 už prieš susilaikė atmesta. 63 už prieš susilaikė Atmesta. 64 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 64. Balsavimas baigtas. 25 už, 30 prieš. Atmesta. 65 už, prieš. Susilaikė. Atmesta. 67 už prieš susilaikė atmesta. Septyniasdešimt aštuntas už prieš susilaikė atmesta. 71 aš atsiprašau, sako pirmkė, turėjome balsuoti dėl 66 pakeitimų. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Nubalsavom 66, dabar 71. Pirmininkė sako, nubalsavome už 66. Jau nubalsavome taip pat 68 ir 69 bei 70 kartu. Dabar periname prie 71 pakeitimo. Dėl ko norėtumėt pasitikrinti? 69 ir 70 kartu. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 22 už 31 prieš. Atmesta. 71 už prieš. Atmesta. 72 už prieš. Susilaikė. Atmesta. 73 už prieš susilaikė. Atmesta. 74 už prieš susilaikė. Atmesta. 7-6 už prieš susilaikę atmesta. 7-5 už prieš susilaikę atmesta. Žodinis pakeitimas pirmas už prieš susilaikę priimta. 77 dviem dalimis. Pirma dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis už prieš susilaikę atmesta. 7-8 už prieš susilaikę atmesta. 80 už prieš susilaikę atmesta. 79 pakeitimas, atsiprašau, sako pirminkė, praleidau. 79 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. 80 jau nubalsavome. 81 už prieš susilaikę atmesta. Antras žodinis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 82 už prieš susilaikė atmesta. 83 už prieš susilaikė. Atmesta. 8-4 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 8-5 už, prieš, susilaikė. Atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas dėl pakeitimų. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 38 už 15 prieš, 3 susilaikė, priimta. Ir galutinis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos. Už. Balsavimas pradedamas, sako pirmininkė. Balsavimas baigtas. 37 už 15 prieš, 3 susilaikė, priimta. Dėkuoju visiems už bendradarbiavimą. Padarysime penkių minučių pertrauką, kad žmonės galėtų išeiti iš salės ir toliau tęsime darbą. Okay, colleagues, the committee will come. Kolegos, tęsėme šio ryto posėdį ir pradėsime 24 darbo tvarkės punktą svarstyti. Tai yra antrasis tarpinio laikotarpio vertinimas dėl rizikos dalymosi priemonė, finansų priemonės. Ir e, dabartinė situacija bus apžvelgta įgyveninant šį instrumentą pagal Horizonto 2020 programą. E, pirmiausia, kalbės ponė Avis. Ji yra nepriklausoma ekspertų prezidentė dėl šios priemonės, kurios angliškas sutrumpinimas yra RSFF. Paskui kalbės ponas Stevens ir ponas Marlin. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę mm, jūsų posėdėje pristatyti šią priemonę. Aš esu Edviž Avis, ekspertų grupės prezidentė. Esu kapitalų investicijų ir ekonominių priemonių ekspertė. Mano kolega yra Robertas Stevensas. Uh, mūsų grupės pranešėjas, jis yra buvęs FK e, tinklo sekretorius. Žan David Malo yra tyrimo generalinio direktorato poskirio vadovas, kuris taip pat dirba su šia priemonė Europos komisijoje. Savo prezentaciją suskirstėme į tris dalis. Pirmiausia, E, pats įvertinimas, paskui dešimt rekomendacijų, kurias pristatys Viljamas. Ir trečia sąsaja tarp RSFF ir naujojo horizonto 2020 orientavimo, kurią pristatys John David Malo. Taigi, iš pradžių norėčiau tarti keletą žodžių apie bendrą mūsų vertinimo kontekstą. E, prieiga prie finansų įmonėms e, pasidarė netokia lengva. E, ypač kalbant apie tyrimų ir tikamosios plėtros investicijas. Skolintojai nori didelių palūkanų, mažos rizikos paskolų ir įmonių sėkmės procentas mažėja, taip pat MVI sunkiau gauna finansavimą nei didžiosios įmonės. Visoje Europoje įvairiose šalise šis nuosmukis yra nuo 12 iki 30 procentų. Kas yra RSFF? Ši priemonė yra skirta inovatyviams įmonėms palaikyti, palengvinant joms finansavimą e, e, tyrimams tyrimų ir plėtros investicijoms. Taigi, pagal šią priemonę finansuojamos to, tokios e, tyrimų ir plėtros investicijos Iš pradžių buvo ši priemonė skirta didesnėms įmonėms. Didelė, vienas milijardas eurų skiriamas iš mm, pagrindų, septosios pagrindų programos. Po 2012, po pirmojo vertinimo, Prieš tris metus RSSFF inovatyviams MVI sukūrė priemonę skirtą specialiai mažoms ir vidinės įmonėms. Taigi, kalbėsiu trumpai koks yra rezultatas. RSFF yra patrauklus RDI įmonėms, kaip matote įvairiose skaidrėse. Pateikiami skaičiai, įvairūs palyginimai tarp sektorių, taip pat geografinis pasiskirstimas. RSFF e, viršijo savo paskolų e, tikslus ir taip pat praplėtė geografinę apriepti. 12,9 milijardai paskolų buvo pasirašyta, o buvo planuojama tik 10 milijardų. Taip pat RSFF numato papildomas privačias investicijas tyrimų ir plėtros įmonėse, 34,1 milijardų buvo paskirta e, vietoj 30 planuotų milijardų. RSFF paskolos dabar paskirsitos 23 šalise. Matote skaidrėse geografiškai, kaip tai atrodo, įskaitant 3 septosios pagrindų programos asocijuotas dalis. RSI atveju 23 garantijų susitarimai pasirašyti jau 14 šalių ir jie sudaro did... 1,2 milijardų eurų garantijos portfelio. Ir svertiniam efektui turime 2,4 milijardus prieinamų paskolų. 600 paskolų jau paskirtos MVI ir vidutinė paskola įmonė yra 600 tūkstančių eurų įmoniai. Ir Europos investicinis bankas per šią rizikos dalinimosi dimenciją sugebėjo padidinti savo gebėjimus mm, teikti rizikesnės paskolas ir palaikyti bendradarbiavimo požiūrį tarp komisijos ir EIB. E, orientacija yra pagrista poreikiu ir taip pat e, prieš cikliškumu Komisija, komisijos ir Europos investicijų banko galimybė greitai pritaikyti priemonių dizainą mm, prie besikeičiančių aplinkybių yra vienas iš šios priemonės stiprumų, privalumų. Taip pat dabar matote, kaip geografiškai yra pasiskirčiusi veikla 25 šalise. Tamsiai žalia spalva paminėt, parodytos pagrindinės naudotojos - Ispanija, Vokietija ir Prancūzija. O raudona pažymėta susitarimus pasirašysios šalis. Taip pat jūsų informacijai norėčiau pasakyti, kad mūsų pagrindinės rekomendacijos yra štai kokios, kad būtina šią priemonę tęsti ir išlaikyti lankščią, kad prisitaikytų jį prie rinkos sąlygų, taip pat, kad būtų draugiška vartotojams ir atsižvelgtų į, į įmonių poreikius. Dabar, Viljamai, tau žodis. Ačiū. E, noriu padėkoti tau ir komitetui už mums suteiktą galimybę pristatyti savo rekomendacijas. Mes parengėme dešimtį rekomendacijų, kurias tikrai nesunku bus prisiminti. Visų pirma, birželio mėnesį 2013 metų rekomendavome ir toliau dėti pastangas stiprinant partnerystę susijusią su dalymosi rizika priemonė e, ir įtrauk, dirbant su EIB grupe. Europos komisijos šaltiniai e, pasitarnavo lygia greta su EIB šaltiniais. Finansinė priemonė e, yra laikoma labai sveikintina naujiena Horizontas 2020 programoje. Mes rekomendavome kiek įmanoma aktyviau stiprinti platformą kuri, ir įtraukti daugiau lėšų šaltinių į šią partnerystę. Tai yra valstybės narės, sanglaudos fondą, kitas Horizontas 2020 programos dalis, kad ši platforma, ši partnerystė tarp EIB ir Europos komisijos uh, būtų optimizuota, pritraukus papildomus finansavimo šaltinius. Trečioji rekomendacija. E, ištekliai turėtų būti labiau e, skirti, turėtų būti tiksliniai, ypač MVI skirti kuomet ši e, dalymosi rizika priemonė buvo sukurta, ji buvo daugiau skirta stambiam kapitalui. Taip pat rekomendavome, kad e, skirti kiek įmanoma daugiau lėšų biudžete dalymosi rizika finansiniai priemoniai. Taip pat e, papildyti šias pastangas pasitelkus priemonės iš kitų e, e, projektų, ypač tų, kurie yra skirti technologinių projektų finansavimui. Kosme e, ir Horizontas 2020 programos sinergiją reiktų ypač stiprinti. Ketvirta rekomendacija ta priemonė turėtų, būti, kontrol, turėtų atsiliepti į paklausą, ją turėtų kontroliuoti paklausa, taip ir buvo praeitie. Tačiau taip pat reikia užtikrinti tiems, kuriems labiausiai reikia e, šios galimybės dalinti, pasinaudoti šią priemonę, tokią galimybę ir turėtų. Taigi siūlėme ypač kreipti dėmesį mokslinių tyrimų infrastruktūrai arba projektams, kur, kuriems nėra lengva gauti finansavimą. Ir siūlėme ypač sustiprinti Europos investicijų banko dėmesį tokiems atvejams. Šeštoji rekomendacija - įdėkti tinkamas rizikos švelninimo priemonės ir gar, nuostatos numatančios garantijas paskolų visam pasko, paskolų kiekiui taip pat yra svarbus dalykas. Ir taip pat reikia užtikrinti testinumą e, dabar, tarp dabar įgyvendinamų programų ir taip pat septintos pagrindų programos ir horizontas 2020 programų. Ir dar keturios rekomendacijos, jos susijusios su uh, E, dalymosi rizika e, finansinės priemonės valdymu. E, vykdantysis komitetas rekomendavome užtikrinti, kad vykdomasis komitetas vykdytų savo darbą, taip pat sustiprinti kozme programos valdyseną, užtikrinti, kad mm, kozme struktūros ir horizontas 2020 struktūros nekonkuruotų. Ir galiausiai rekomendavome, kad sistemos stebėsena būtų grindžiama geriau parengtų tikslų ir kriterijų rinkiniu. Tai yra, kad to, tos priemonės įgyvendinimas turėtų būti vertinamas remiantis labai konkrečiais kriterijais. Ir noriu pasidžiaugti tuo, kad turėjau galimybę dirbti su e, Jedviga ir su kolegomis e, rengiant šį pranešimą. Ačiū. Noriu padėkoti pirmininkui ir komitetui už suteiktą galimybę pasidalinti su jumis e, informaciją ne tik apie pasiektus nepriklausomų ekspertų grupės darbo rezultatus. Norėčiau paminėti poną Figurėdo, kuris kur, kur yra EASA vadovas Toma Mets ir Erika Mann, jūsų buvusią kolegę, kuri anksčiau buvo parlamento narė. Noriu pasinaudoti šią galimybę ir pakal, pristatyti, kaip komisijai sekėsi atsižvelgti į, šio, į šios ataskaitos turinį. Taip pat priminti e, pasiūlymus, kurie buvo įtraukti į Horizontas 2020 programą, nes mes tiesiog e, perrašėme kai kurias e, nepriklausomų ekspertų grupės rekomendacijas. Ir Europos parlamento mm, indėlio dėka buvo užtikrintas finansavimas ir dabar uh, iš Horizonto 2020 programos skirta 3,7 procento lėšų daug daugiau nei 7 pagrindų programai. Ir tai šis lėšų padidėjimas atskleidžia kad šio, šios priemonės svarba ir noriu dar kartą padėkoti už tai parlamentui. Tai leis mums toliau plėtoti savo veiklą ir suteikia mums galimybės uh, E, patenkinti konkrečius rinkos poreikius, kalbu apie MVI poreikius. Ir norėčiau tai ypač akcentuoti. Finansinės, mūsų finans, manome, kad finansinės priemonės turėtų būti skirtos tik tai e, novatoriškoms įmonėms ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Uh, nesiūlau, kaip pagal septintąją pro, pagrindų programą, e, finansuoti didelių, stambių įmonių ir didelės kapitalizacijos įmonių. Mūsų svarbiausias tikslas yra ankstyvieji įmonės steigimosi etapai arba mažos įmonės. Ir e, Horizontas 2020 programa numato daug tokių priemonių pavyzdžiui, MBI instrumentas, kitos priemonės parems Horizontas 2020 programas. Ir užtikrins reikiamą paramą. Taigi šiame kontekste ir savo bandydami sureaguoti ekspertų grupės rekomendacijas draugė su Europos investicijų banku, Europos investicijų fondu, daugia RSFF, su jų įpėdiniu ir su kitais partneriais tęsime mūsų darbą. Taip pat puoselėsime partnerystės ryšius su kosme programa, bet sieksime užtikrinti, kad mes nedubliuotume jų pastangų, bet e, sieksime kiek įmanoma e, tikslingiau patenkinti MVI finansavimo poreikius. Taip pat norime užtikrinti paramą visam mažų vidutinių įmonių veiklos gyvavimo ciklui ir, kaip jau sakiau, ypač daug dėmesio nu, norime skirti mažoms ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Būtina supaprastinti prieigą prie finansų ir užtikrinti didesnį poveikį. Ir dirbsime ne tik su EIB ir Europos investicijų fondu, bet uh, Įgyvendinant Horizontas 2020 programą, rengėmės dirbti ir su kitomis įmonėmis, su kitomis struktūromis, kurių e, veiklos poveikis yra labiau juntamas, taip pat rengėmės dirbti vietos lygmenių, kad užtikrintumėm reikiamą paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kai buvo minėta ekspertų grupėje, vienas svarbiausių dalykų yra e, valdysenos klausimai. Ir dirbsime ne tik su Horizontas 2020, bet ir e, bus sukurta bendra valdysienos e, struktūra draugė su Kozme, ypač e, kapitalo klausimais ir sieksime užtikrinti, sieksime užtikrinti bendrą požiūrį šiais klausimais. Taip pat atsižvelgsime į būtinybę skleisti informaciją apie tai, kad užtikrintumėme, jog potencialus naudos gavėjai būtų informuoti apie tokių priemonių egzistavimą. Ypač rengėmės dirbti vietos lygmenių, ieškodami tarpininkų, kurie galėtų mums pagelbėti šiame procese. Taip pat norėčiau paminėti, pabrėžti, kad mes esame pasirengę dirbti su įvairiais finansiniais tarpininkais. Tai ir paprastai turime, turime menį bankai, kai, kai kalbame apie garantijas, regioniniai bankai, e, kiti bankai taip pat gali dalyvauti šioje veikloje. Norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, kas buvo išbandytas e, pagal septintąją pagrindų programą. Buvo pasitelktas EIB e E, e, pasitelkta EIB patirtis rengiant įvairius projektus. Tai buvo sėk, sėkmingas sprendimas ir tai rengiamas ir toliau dirbti su EIB, kad galėtumėme užtikrinti tokią paramą labai platus masto projektams. Taip pat užtikrinti lengvesnę prieigą prie informacijos mažoms e, įmonėms ir draugės su kolegomis iš Kozme programos užtikrinsime geresnę prieigą prie finansavimo portalo. Užbaigdama savo pasisakymą, taip pat norėčiau papasakoti, kaip pagal Horizontas 2020 užtikrinsime įvairių projektų mm, papildomumo poveikį. E, tikimės, kad biudžetas išauks trigubai šioms programoms Bet mes taip pat ieškome, mes aktyviai ieškosime galimų naudos gavėjų ir 2014-2015 metų laikotarpiu taip pat mes e, įvertinsime MVI skirtą priemonę, kuri iš pirmojo etapos perės į antrąją ir jeigu e, nuspręsime, kad e, MVI, konkretiai MVI yra, teikia vilčių, yra daug žadanti, e, skirsime jai paramą skirdami e, finansus ir taip pat e, e, kursime tarpininkų tinklą, kuris užsiimtų šią užduotimi. Užbaigdamas norėčiau pasakyti štai, kad RSFF e, sėkmingai dirbo pagal 7 pagrindų programą ir, ir tuo pagrindu Mums pavyko pas, parengti pasiūlymus dėl Horizontas 2020 programos, kuri yra platesnės apimties ir, ir kuri um, užtikrina svarbę, į, svarbų įrankių rinkinį. Mes išbandėme RSFSS. Ir e, įvyko tarpinio laikotarpio peržiūrą šios programos, šio projekto ir darome, dabar darome išvadą, kad ji buvo tikrai naudinga, ypač dėl tų tikslų, kurie buvo iškelti, kurias iškėlė Europos parlamentas. Ir mes privalėjome užtikrinti, kad tas projektas būtų mm, veiksmingas, našus ir taip pat mes buvome įpareigoti parengti rekomendacijas, kaip toliau užtikrinti tą efektyvumą. Taigi, to pavyko pasiekti 2010 atlikus e, vidutinės trukmės laikotarpio peržiūrą. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad būtent dėl to savo finansinėje priemonėje mes taip pat įvesime e, pareigą atlikti vidutinės trukmės laikotarpio peržiūrą, nežiūrint tai net, kad jei tokie reikalavimai nenumatyti teisės aktuose, mes manome, kad tai labai veiksminga stebėsenos ir vadybos priemonę. Ačiū uždėmesi. Uh, Dėkuoju už pristatymus. O dabar suteiksime žodį pasisakymams kolegoms. Ponas Eila, pirmas, prašau. Ačiū. Prieš kreidamasis į ekspertus ir komisiją norėčiau pabrėžti, jog man labai malonu matyti jūs pirmininko kėdėje Nes tai labai svarbu, ypač kai mes svarstome apie rizikos dalymosi e, finansinę priemonę. E, jūsų patirtis, jūsų išmintingas būdas vesti dėrybas leido Lenkijos premjerui pasiekti sėkmės šio klausimu. Ir aš asmeniškai taip pat labai žiūsiu tuo, kad aš galiu dirbti su jumis. Tai norėjau pabrėžti. Pone Vaisiu, ponas Sivensai, nesupraskite mūsų klaidingai. Priežastis, kodėl mažai kolegų dalyvauja ne dėl to, kad mes nesidomame, mes labai atidžiai dešimt metų stebime, kaip yra kuriama šita priemonė ir atidžiai stebime jūsų darbą. Mes manome, kad didžiulis indėlis buvo įdėtas tokiuose prieštaringose diskusijose dėl horizontas 2020 ir parlamentas įvairiose politinėse frakcijose pritarė, kad tikrai yra daug pažangos pasiekta, yra numatyti tam tikri sverstai, svertai. Ir taip pat dauguma pritarė, kad nebūtų mažinamas biudžetas šios priemonės. Taigi norėčiau, kad jūs suprat, suprastumėte, jog mes labai tyčiai stebime jūsų uh, darbą ir rekomendacijas. Turiu keletą principinių klausimų. Pirmiausia, gal galėtumėt šiek tiek plačiau paaiškinti apie svertus. Jeigu mes pažiūrėtume į skaičius, tai yra tikrai sėkminga priemonė, tačiau ekonominiais terminais kalbant, jeigu pažiūrėtume apie bendrąją, į bendrąją rinką Europoje, tai matome, kad tos priemonės taikymas yra gana ribotas, bent jau iki šiol. Klausimas būtų toks, kokie lūkesčiai, kalbant apie svertus, jeigu žiūrėtumėm toliau į priekį, kaip ši priemonė būtų taikoma, koks būtų finansavimo lygis. Kitas klausimas, jums skirtas ir komisijai. Mes turime priemonės, pavyzdžiui, COVIN kai komisija nustatė tam tikras privalomas sąlygas pramonės sektoriams atitinkamiems. Would you think that it makes sense and can we expect that, that, that, that Tos naujos priemonės rengimas, ar bus į ją integruojamos ankstesnės pastabos, pa, pa, pastangos, pastangos Taip, jūs vykdote tam tikras veiklos, veiklas, operacijas. Field, and the question is, um, is there a link um, that leads me to... Ir tai leidžia man užduoti tokį klausimą apie paskolas ir skolas. Vėlgi kalbant apie svertus. Fact. So, what we are... Rizikos kapitalas. O kad... The other issue is in terms of leverage. Would you think we should just... Ir privačios akcijos. Ar jūs numatote išplėtimą tos priemonėms, ar konkrečioms sritims skirsite daugiau lėšų? Gal atkreipsite dėmesį svarbiausias politikos skriptis Europos Sąjungoje? Kaip Jūs manote, ar tai turėtų būti kažkokia priemonė, kryžminė priemonė taikoma visose srityse, ar bus kaip tik dėmesys sutelkamas į specifinius sektorius? Nes pagrindinis argumentas yra, kad prieiga prie finansavimo yra gana ribota. Taip, galbūt tai yra ir tiesa, bet tai yra statistiniai skaičiai bet konkrečiuose sritėse galbūt lengviau gauti finansavimą. Kokios būtų jūsų rekomendacijos šioje srityje? Taip jau jūs kalbėjote apie nacionalinius tarpininkus ir privatų sektorių. Ko galėtumėm tikėtis iš pokyčių? Net been in the past, it's, it's a bank and obviously interested to Ir iš diskusijų praeitįje yra aišku, jog bankai norėtų gauti gana didelę dalį finansavimo, o kitos finansinės įstaigos galėtų tas mažesnės įmokas, mažesnės dalis finansavimo gauti. Uh, thank you very much. Ačiū dėkoju už malonių žodžius. Taip, aš tikrai prisimenu mūsų dėrybas dėl šio dosie. Kas norėtų atsakyti į pateiktus klausimus? Pone Avys, prašau. Labai dėkoju už tai, kad taip atidžiai perskaitėte mūsų ataskaitą ir parodėte tiek dėmesio mūsų rekomendacijoms. Ir pradžioje norėčiau pasakyti, Aš esu specialistė rizikos kapitalo ir jau 12 metų savo profesinės karjeros dirbu šioje srityje labai tiesiogiai dirbau šioje srityje. Ir dėl konkrečių priežasčių mes e, susilaikome nuo konkrečių skaičių pateikimo tam tikra statistika rinkoje yra tikrai katastrofiška, ypač pietų Europoje. Mes nenorėjom visos tos statistikos pateikti ir nepaisant visko turint garantijų sistemą, kuri buvo įdėkta, e RSI programai, kuri yra labai išmintingai parengta, Čia buvo mobilizavimas finansinių rinkos dalyvių. Taigi, pirmasis svertas jau yra aiškus. Čia dėta pastangų, bet yra dalykų, kuriuos galima pagerinti. Ir tai, ką aš pati išgyvenau, kalbant apie mano asmenę patirtį, kasgi sužadino tokį interesą, kad būtų ieškoma bendro finans, finansuotojo Aš kalbu apie strateginę, e, strateginį sektorių ir aš tikrai dirbau su ekspertais, kurie tiek e, pramonės sektoriuje, tiek finansų sektoriuje, netgi labai sudėtingi projektai, jie turi prasme, jie yra naudingi. Ir čia yra svarbus du aspektai. Informuotumo didinimas. Aš asmeniškai įtraukiau šią sritį nes vien orientuotos paklausos nepakanka. Jie apima labai įvairias temas, įvairias rytis. Ir jūs esate teisus, kad tam tikros rytis yra svarbesnės nei kitos. Aš tikrai jautriai reaguoju į jūsų pasisakymą, kad reikėtų skirti finansus į konkrečias rytis, kurios turi potencialą Europoje. Čia reikėtų konkrečias priemonės taikyti. Reikėtų susitelkti tuos produktus ir sustiprinti informavimą, kad tos lėšos būtų tinkamai nukreiptos e, į konkrečius ES sektorius. Europos investicijų bankas, mes su juo taip pat dirbame, ir investicijos buvo susijusios su ekspertų tinklu. Jie egzistuoja tiek viduje, tiek kalbant apie tas rytis, kuriuose turime europinį interesą, kalbant apie naujausias technologijas, kaip sakė Deividas Malo, kalbam apie konkrečias e, grupės, įmonių grupės, kaip būtų galima iš anksto mm, suteikti tam tikrą finansavimą. Aš tikrai galiu labai profesionalą atsakymą pateikti galbūt nėra akademiškas mano atsakymas, bet galiu Jūs patikinti, kad e, toks metodas tikrai veikia. A few, a few... Keletą papildomų komentarų pateiksiu. Pirmiausia, dėl svertų. RSI komponento įvedimas yra naujas po pirmojo vidutinio laikotarpio įvertinimo Ir antras etapas turėtų būti labai sėkmingas šioje programoje. Kaip neseniai mes matėme, labai daug bankų pasirašė prie, prie, ties šią priemonę. Ir reikėtų naudot, bendrai naudotis ištekliais iš dalymosi riziką finansinės priemonės. Reikia užtikrinti pakankamą finansavimą e, visiems bankams, kurie norėtų tą priemonę naudotis. Dėl ta siūloma platforma yra tikrai gera, pagrįsta tinkamų požiūrių. Kalbam apie partnerystę su komisija. Komisija turi kitokius finansinius išteklius. Ir kalbant apie naujas priemonės, galima nukreipti papildomas lėšas tam tikriems regionams ir sektoriams, kuriems reikia paskolų Taigi mes pritarėme šiai krypčiai, šiai platformai, jog reikia remti konkrečius regionus. Ir jeigu institucijos nuspręs pasinaudoti sanglaudos formos, iš, sanglaudos fondų ištekliais, siekiant įgyvendi regioninius projektus ar į sektorius nukreiptus projektus. Toliau skolos e, klausimas ir akcijų klausimas. Mes manome, kad ateityje gali būti tam tikros galimybės suderinti tuos du dalykus. Mes džiaugiamės tyrimų, kurios atliko, kurie, kur, tyrimus, kurios atliko Europos komisija dėl fondų finansavimo. Ir iš to tyrimo yra aišku, kad kalbama, didelis dėmesys skiriamas sparčiai augančioms inovacinėms įmonėms. Galbūt ne mūsų grupės kompetencijai priklauso tai tirti, bet tikrai akivaizdu, komisija turėtų imtis daugiau veiksmų. Uh, uh, <clears throat> Aš nekartausiu to, kas jau buvo pasakyta, ką pasakė ponia Vavis ir ponas Stevensas. Tik tai norėčiau pridurti kai ką. Dėl, pavyzdžiui, konkrečių sričių klausimų. Pirma, mes teisiškai numatėme šią galimybę 2020 horizonto programoje. Kadangi prieiga prie finansų yra visiškai priklausoma nuo paklausos. Bet e, taip pat įmanomas finansavimas iš kitų finansinės, e, daugiametės finansinės programos e, instrumentų ir taip pat nacionalinis finansavimas. Taigi, iš kitos pusės reikalingas ir politinis noras, politinė valia. Taigi mes taip pasirengė išbandyti. 2015 metais, pavyzdžiui, surenksime bandomąjį projektą verslo angelų srityje. kad išsiaiškintume, ar praktiškai įgyvendinama yra ši priemonė ir ar įmanoma sustiprinti bendradarbiavimą su tam tikrais dalyviais, kurių potencialo mes dabar pakankamai neišnaudojame. Tas pats pasakytina apie e, kitus finansavimo šaltinius. Dar vienas dalykas, e, kurį norėčiau šiek tiek plačiau panagrinėti, yra klausimas dėl suinteresuotų įmonių ir finansinių tarpininkų pasirinkimo. Su EIB mes dirbome su tais didžiaisiais, nes tai yra normalu atsižvelgiant į EIB struktūrą. Europos investicijų fond, su Europos investicijų fondu bendradarbiaudami dirbame su mažesnėmis sumomis. Bet dabar pradėjome kurti ir naujus produktus, taip pat pasitelkdami tarpininkus. Taip pat šios priemonės skirtos vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Nes ir šios įmonės, joms taip pat reikia finansinės paramos. Kartu su EIB mes svarstome tokią galimybę. Tos priemonės Vadinimas dabar yra MCI, bet jis turbūt bus pakeistas. Su EIB mes bandome ir dar vieną inovatyvę priemonę, yra labai lanksti. Tai yra skolos ir kapitalo finansavimui skirta priemonė. Ten taip pat numatyta tam, tikra požiūrio, tam tikras požiūrio lankstumas. Žinoma, mes atsižvelgsime į EIB grupės narių specifiką ir kaip galima geriau išnaudosime jų potencialą. Tačiau mums tai nesudaro kažkokiu apribojimu. Pavyzdžiui, kosme atveju vienintelė suinteresuota institucija yra EIF, o Horizonto 2020 atveju mes pareiškėme, kad aišku dirbsime su EIB ir EIF, bet taip pat e, liekame atviri ir kitų bendradarbiavimui su kitomis finansinėmis institucijomis kurios vykdo panašiai e JAIB ir AEF veiklą ES teritorijoje. Ir čia mes turime menyje ilgalaikės investicinės institucijas. Taigi tokios institucijos taip pat e, galėtų padaryti labai didelį potencialų poveikį, jeigu prisijungtų prie šios sistemos. Mes jau pradėjome diskusijas su šiomis institucijomis ir EIB, kad išsiaiškintume, kaip galime bendradarbiauti. Ir tada pačiu tinkamiausiu būdu kreipsimės į suinteresuotas institucijas tiesiog arba per finansinius tarpininkus. Ir paskutinis dalykas, atsakant į jūsų klausimą, ponė Heleri, dėl privataus kapitalo pagal 2020 horizonto programą, kad būtų užtikrintas papildomumas su kosme. Mes susitelksime ties pradedamuoju etapu, o kosme paskui jau augimo etapu pasidaro aktuali. Taigi mes dirbsime kartu. Jūs minėjote kai ką, kas buvo labai įdomu, nes tu visiškai nepriepia nei kosminį horizontas 2020. Faktiškai kosme daugiausia skirta padėti MVI ir kai kurie potencialūs naudos gavėjai Tai pasikeitė, kad jau nebėra MVI, taigi nepaisant to, kad kosmės pagalba skirta daugiausia augimo etapui, uh, kad kosmiai kils tam tikrų teisinių sunkumų įsikišti, o mes, kadangi rūpinamės daugiau pradinių etapų, tai gali būti per vėlu arba per anksti. Tačiau manau, kad turėtume pagalvoti apie šią galimybę, nes horizontė 2020 yra mums palikta tam tikra veiksmų laisvė, nes sakoma, kad mes susitelkėme, o apsiribojame tą pradinę e, fazę. Taigi esu tikras, mes vėliau dar turėsime progų aptarti šį klausimą su jumis. Dėkoju. Pone Avis dar kai ką sugalvojo. Tačiau ar norėtumėte dar jūs pasisakyti? Pone Avis nori dar pasisakyti, o paskui pono Jodį žodis. Mes e, kalbėjome apie kokybės aspektus, e, įvairius finansavimo metodus. Aš norėčiau dabar pakalbėti apie kiekybinius aspektus – jau sulaukom, sulaukėme virš numatytos sumos dar milijardų prašomų paskolų. Ir tai reiškia, kad šią programą Taigi mes atsižvelgdami į tą didelį susidomėjimą pradėjome e, įdėkti dar kitas priemonės ir dabar ta metodologija yra pritaikyta e, realijoms. Thank you. Um, Mr. Odi. Pone Odi, žodis Jums. Merci, Monsieur le Président. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu prisijungti prie komplementų skirtų ir čia dalyvaujantiems e, svečiams ir jums, pirmininkė. E, iš tikrųjų, turime galimybę svarstyti politinio pobūdžio e, pranešimus ir, ir tikrai gaila, kad jūs nebekandidatuosite kitame parlamente. Man tikrai labai patiko jūsų pirmininkavimo stilius. Taigi. Ačiū, ponė ministrė, ponė, už jūsų patiktus paaiškinimus. Manau, kad būtina, mums visiems būtina dirbti draugė. Man nepatinka terminai mm, išmintingas finansavimas arba finansavimo inžinerija. Mes turime kalbėti apie Europos finansavimą ir užtikrinti, kad mūsų žemynas taptų konkurencingiausių pasaulyje. E, prisiminkime Lisabono strategiją e, ir kitus dokumentus ir netrukus vyriausybių ir valstybių vadovai apsvarstys pirmosius komisijos pasiūlymus šiuo klausimu. Ir e, dalymosi rizika finansinė priemonė, kurią svarstame. Tai labai įdomi e, priemonė užtikrinantis varto efektą. E, E, kalbėjome apie tai ir kalbėdami apie pagrindų programą, konkrečiai kalbėdami apie mokslinių tyrimų sritį, mane labiausiai domina e, fan, finansinių tarpininkų e, kokybė, nes Europos investicijų bankas labai svarbus, kokybiškas instrumentas. Norėčiau, kad tai taptų bendryjų bankų. E, ar ne per daug išnaudojamas EIB visose veiksmuose. Galbūt reikėtų išplėtoti, išplėsti finansinių tarpininkų tinklą, įtraukti ne tik prekybos rūmus, bankus, gal yra ir kitų partnerių E, finansinių finansavimo šaltinių, kurias, kurias galėtume išnaudoti e, finansuodami mažas ir vidutinės įmonės. E, neseniai perskaičiau apžvalgą pavadinimu įmonių, mažųjų įmonių mirtingumas. Nežiūrint tai, kad parengiamas geras veiksmų verslo planas ir įmonė veikia tam tikrą laiką, egzistuoja daugybė e, viešųjų instrumentų, kurie galbūt galėtų būti prieinami per e, prekybos e, rūmus arba per bankus. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra ne tik klasikiniai bankai, bet yra ir bankų asociacijos, bankų tinklai. Galbūt jie galėtų siūlyti tokias paslaugas, prie kurių ir jūs galėtumėte prisidėti ir ar ES mastu vykdoma informavimo kampanija, ar yra akcentuojama, kad tą, tą pagalbą, tos finansus teikia ES, ar apie tai informuojami visi partneriai. Nebejoju, kad reikia paremti visas uh, E, jūsų pastangas ir noriu padėkoti už jūsų parengtas rekomendacijas, bet galbūt iškyla problema bandant supaprastinti sprendimų prieimimo procesą iki galutinio naudos gavėjo. Ir tas galutinis naudos gavėjas turi suvokti, kad ES jam padėjo išspręsti konkrečias problemas, e, užsitikrinant finansavimą. Pone parlamento nary, ačiū Jums už pasisakymą. Aš Strasbūre, Strasbūre mes kalbėjomės apie mano darbą. Man visą tai primena mano veiklą regioniniuose priekybos ir mm, pramonės rūmuose Paryžiaus, kur, kurio, kuris apriepė apie 400 tūkstančių įmonių. Ir aš siūliau tą patį, bet man buvo gavau neigiamą atsakymą. Mažos, mažoms įmonėms kreiptis į tuos didžiulius priekybos rūmus, kurie yra didžiausi Europoje, neapsimoka. Man taip pat buvo paaiškinta, jog buvo praeita išvados, jog neradusios, e, jeigu tos įmonės neranda finansavimo, jas perperka dides, didesnės įmonės. Ir todėl nu, buvo nuspręsta, kad svarbiausia yra sutelkti dėmesį į, į informavimo kampaniją. Iš tikrųjų, teisingai pastebėjote, kad yra ekspertų, yra mm, verslių žmonių, kuriuos verta paremti, bet yra problema, su kuria susidurėme. Ir jeigu nes, nerasime galimybę sukurti tą platformą, finansavimo platformą, finansuoti visas MVI Europoje, žinoma, kai kurios bankrutuoja, kai kurios nunyksa, yra tas e, mirties slėnio reiškinys. Aš nebejoju tarpininkų gebėjimais, e, kuriuos, e, iš, kuriuos skyrė, pasirinko Europos investicijų bankas. Aš nebejoju jų gebėjimo atlikti savo darbą, bet reikia ir kitų dalykų, kad užtikrintumėme geresnį darbą kad atliktume darbą iki galo ir kad užtikrintumėme, kad konkurencingumas e, auktų. Galbūt čia dar vienas esantis kolega galėtų Europos investicijų banko vardu ką nors pasakyti dar ačiū. Euh, merci, madame Avis. Euh, évidemment, donc, mon nom est Marc Daug, je gère le programme RSFR. Ačiū, ponia Avis. Aš atsakingas už europinės pro programas ir aš implémenté à l'époque donc le programme RSI donc pour les dirbau su Europos investicijų fondu. Aš pritariu ponios vis pateiktai vizijai, taip pat ir jūsų gerbiamas europarlamentarė. Tai būtinai traukti ir kitus tinklus, nefinansinius tinklus, vykdant projektus, kad būtų galima gauti kuo daugiau finansavimo bankai ir fondai vykdė nemažai veiklos, tai mes vadiname e, rinkos informuotumo didinimu, buvo įvairių seminarai rengiami, diskusijos organizuojamos, kad būtų galima, kiek galima geriau išsiaiškinti mechanizmą, kad būtų galima e, dalintis fizinę riziką. Mes nesame nei Apple, nei Coca-Cola ir egzistuoja konkreti problema, Labai daug žmonių tiesiog nėra suinteresuoti tais finansiniais klausimais. Čia reikia naujų idėjų, naujų novatoriškų pasiūlymų, kad mes galėtume e, padėti rinkai. Kai kalbam apie nefinansinius tarpininkus, taip jie gali siūlyti e, įvairius projektus ir prisėma tam tikros įmonės Ir, pavyzdžiui, jeigu tarpinė finansinė įstaiga arba nefinansinė tarpinė įstaiga, kuri gauna e, finansinės garantijas ir gali finansuoti tam tikras įmonės, Ir ta tarpinė įmonė prisiema savo, savo dalį atsakomybės. Europos bankų lygių mes bandome sukurti veikiančią sistemą ir kaip pradžioje buvo aiškiai pasakyta, priklausomai nuo banko dydžio ir nuo jo veiklos, pastraisiais dešimtmečiais yra aišku, kad daugiau kalbam apie daugiau didžias, didesnės įmonės Ir tikrai mes negalime kartais e, tinkamai finansuoti mažų įmonių, mažų finansinių įmonių. Ir yra kūriamos e, įvairios vidutinės kapitalizacijos įmonės su nedaug darbuotojų. Ir mūsų turima priemonė leidžia kur kas greičiau teikti finansavimą ir kai tik užmėskamas pirmas kontaktas su įmonė ir kai yra išreiškiamas poreikis, galima labai greitai tą finansinę paramą suteikti. Net iki 25 milijonų nuo to, kai yra susisiekiama su įmonė, kai pasirašomas susitarimas ir tai yra tikrai geras dalykas. Mes dabar šiuo metu kūrėme sistemą nuo 20 iki 25 milijonų per metus ir iš, iš, dalis iš to kapitalo skiroma vidinės kapitalizacijos įmonėms. Taip pat mes apibrėžėme labai aiškius veiklos indikatorius, rodiklius, kurie bus taikomi ateityje. Ir tas tarp, ta tarpinė priemonė, kuri gali būti tai, taikoma per tarpinės įmonės. Ir tai leis e, finansuoti e, didelį skaičių vidutinės kapitalizacijos įmonių. Tai yra svarbu Europos lygių, bet vis vis, visi pasinduoti negalės, nes nėra tokio plataus užmojo, tokio dydžio šitą priemonę, kad būtų galima mm, visiems pasinaudoti. Čia mes kalbame apie mokslinių tyrimų ir inovacijų strategiją, jinai yra gera, mes ją naudojamės, tačiau finansavimo klausimas yra tikrai gana delikatus. Ir Europos investicijų banko strategija yra tokia, kad mes negalime finansuoti visų įmonių, kurios patiria sunkumus. Tai tiek ačiū. Okay, thank you very much. Uh, did you want to come back? Ačiū. Ar norite dar kartą pasisakyti, prašau? So we, we have limited time. Turime nedaug laiko. Aš pabandysiu užduoti per nelig daug klausimų. Aš norėčiau paklausti dėl reitingavimo aspekto. E, mes, aišku, labiausiai įdomės technologijomis, tačiau e, rizikos portfelio valdytojas mato ir daugiau rizikų. Taigi, kaip šios programos susijusios su EIB ir EIF reitingais? Antra. Mes kalbėjome apie geografinę pusiausvyrą. Kai dėl svertų tūkstantis vidutinės skandalės įmonės Vokietijoje sudaro 5 procentus mašinų pramonės, kalbant apie MVI. Portugalijoje, kur yra šiokia tokia aeronautikos pramonė, e, tas procentas yra daug didesnis. Taigi Kalbant grinai iš geografinės perspektyvos, e, norėčiau paklausti štai ko. Prieš e, matėme regionuose tam tikrą iniciatyvą, kur yra labai didelis finansavimo poreikis ir taip pat laukiama Bazelio 3 susitarimo. Taigi klausimas, Taigi, atsižvelgiant į EIB ir EIF e, reitingus ir rizikos portfelio problemas, silpnesnės, bet vis dėlto labai svarbios valstybės narės taip pat turėtų aktyviau reikštis šioje programoje. Europoje daug dėmesio skiriama didelės, didelėms valstybėms narėms, bet ne tiek daug mažosiams, ypač pietuose. Ir paskutinis klausimas. Kai dėl jų sąsajos su rizikos kapitalu sausį lankiausi Kalifornijoje ir ten šimtas milijonų dolerių buvo padėta ant stalo ir pasiūlyta 13 rizikos kapitalo fondų silicijos lėnyje. Situacija buvo tokia, kaip kad žaidžiant pokerį. Jiems ta suma atrodo kaip žaidimas. Ir aš jų paklausiau, jeigu norite ką nors padaryti su konkrečia MVI, IKT srityje, Na, mes e, pasiūlytume 100 milijonų ir būtų 13 e, fondų, tai visi varžytųsi dėl to, kieno idėja, kaip valdyti šį portfelį, būtų geriausia. Ir įdomu buvo pamatyti, kad Kalifornijos valstija, nors yra įtemptoje situacijoje, kalbant apie biudžetą, vis dėlto stimuliuoja tokį pasisavinimą ir, ir investicijas. ir taip pat skatina konkurenciją dėl geriausios jos, kaip tą e, portfelį valdyti ateityje. Thank you, Mr. Eiler. Uh, Dėkoju. Kai dėl uh, rizikos ir reitingo ir AIB vakar Mūdys patvirtino mūsų 3A reitingą ir situacija stabili. Tai mums uh, yra gera žinia. Bankė yra numatytas specialiosios veiklos biudžetas, dėl kurio sprendžiama kiekvienais metais. Praėjusiais metais tai buvo 5 milijardai eurų, iš kurių mes e, daugą panaudojame su RSFF 3 milijardus e, paskolų patvirtinome. Prisimenu laikus, kai buvau jaunesnis, dirbau EIB prieš dešimt metų mūsų speciali veiklo, specialios veiklos suma buvo 5 milijonai, dabar 30 milijardų. Aišku, praėjusiais metais kapitalas išaugo, tai yra svarbu, bet galiu patvirtinti, kad šis specialiosios veiklos biudžetas ir RSFF vaidmuo parodo, kad ir ateityje būsime pasirengę rizikuoti gyvenami šią naują programą. Ir mūsų valdymo komitetas yra įgaliotas tęsti praėjusių dviejų metų veiklą. Taigi gali būti, kad ateinančiais metais mes padidime savo finansavimo dalį lyginant su komisija. galbūt bus skirti 23 milijardai, lygnant su dabartiniais 14 per ateinančius septynerius metus. Tai visą tai yra svarbu jums žinoti, man atrodo. O kai dėl antrojo klausimo ir šalių apriepties, tai tos šalis, kuriuoms kyla daugiausia problemų Pavyzdžiui, Portugalija, kur minėjote, galime ir paminėti rytų Europos kai kurias valstybės. Yra tam tikra koreliacija tarp šalies dydžio ir mūsų finansuojamų projektų. Jei, pavyzdžiui, pakalbėtume apie Portugaliją, tai ten nėra labai daug inovatyvių įmonių. O jeigu jos ir yra, jos yra gana mažos. Praeitėje buvo vienas bandymas, bet jis nepavyko ir tos įmonės bankas geriau sutiko duoti garantiją ir todėl iš RSFF neba, nebegalima buvo finansuoti. Bet dabar, kai e, bus įgyvendinami nauji du instrumentai ir tiesiogiai ir per finansinius tarpininkus tose šalise, manau, galėsime patenkinti ir e, mažesnių šalių įmonių poreikius, pavyzdžiui. Man atrodo, tai gera žinia, nes šis naujasis produktas leis efektyviai pasiūlyti efektyvių priemonių tam rinkos segmentui. Aišku, ir tose šalise kaip Vokietija ir Belgija taip pat, bet ypač konkrečiai mažom šalim su mažesniais projektais dabar turime tinkamą priemonę padėti ir jiems ir per ateinančius septynerius metus prasiplės šalių apriektis nuo 23 iki 30. Akivaizdu, kad kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Balkanų šalise labai bus sunku surasti finansuotinų projektų, tačiau mes bandysime. Taip pat vyks informacinės kampanijos, tačiau patys projektų sukurti irgi negalime. Mums jau, mūsų laikas jau baigėsi. Galbūt jūs dabar galėtumėte dvi šalių pagrindų tęsti šitas diskusijas. Vertėjai kabinose jau ištroškė. Jų beveik nesimato, bet jie labai svarbus mūsų darbui. Nenorėčiau jų ten ilgiau dar laikyti, taigi jums leidus baigiame posėdį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Audy už jo pastabas. Taip padėkoju poniai Avis, ponui Stevens, manai Molleriui ir ponui iš EIB už jūsų pristatymus ir štai, kad atsakėte į klausimus. Iš... Dėkoju. Kitas klausimas yra kiti klausimai, kurių nėra. Kito posėdžio data e, balandžio 10 iš ryto, kai mūsų komitetas kartu su kitais komitetais dalyvaus piliečių iniciatyvos klausimuose. Kadangi daugiau nėra kitų klausimų, posėdį baig, baig, skelbiu baigtų ir visiems skanių pietų. Ačiū.